Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite à prendre place. Kolegos, prašau susėsti, kad galėtume pradėti mūsų bendrą posėdį. AFET, DV ir biudžeto komitetų bendrą posėdį. Norėčiau palinkėti visiems, e, e, pasveikinti visus visų komitetų pirmininkų vardu E, užsienio reikalų komiteto nariams, noriu tai pasakyti, dėvė ir biudžeto komiteto nariams. Jau trečią kartą susitarėme, kad aptartume Europos darnaus vystimosi fondo sukūrimą e, išorės investicijų srityje. Noriu padėkoti e, užsienio reikalų komitetui, kad mus priemė šiam posėdžiui. Na, Ir pagal procedūrą dabar trys pranešėjai, ponas Kukan, kurie atstovauja ponia Manesku šiandien, ponas Frunzulka ir ponia Gardė Zabal. Dirbo bendraramo dvasia remdamėsi ir parengė pranešimo projektą, kurį jie mums šiandien pristatys. Kiti nariai turi iki šio penktadienio kovo 24 dienos pateikti pakeitimus ir jie bus aptarti 24 balandžio. Noriu pabrėžti, kad biudžeto komitetas yra ypatingoje padėtėje, nes mes grečiai kartu su kitais komitetais analizuojame kitus teisėkuros pasiūlymus susijusius su Europos darnaus vystomisiu fondu. Europos strateginių investicijų fondas EFSI dėl e, Europos investicijų banko įgaliojimų išplėtimo. Čia e, numatyti išorės investicijų galimybės, kurias pristatė komisijos, komisija. Ir šis fondas šiuo metu apima ir Europos e, finansinių priemonių garantijas. Čia e, kalbam apie ras priemonės, kurios susijusios su Europos biudžetu e, ir tai prisideda prie e, biudžeto lankstumo ir aiškumo ir reikia dabar suteikti žodį kitiems pirmininkams, galbūt Linda Makava nori sakyti. Ačiū, aš nieko nekalbėsiu. Manau, kad vėluojame. Reikia išklausyti mūsų pranešėjų ir po to diskutuoti. Monsieur, le, Monsieur Anders Vitisen. Panas Anders Vitisen. Užsienio reikalų komiteto vardu noriu pasveikinti jūs visus atvykusius trečiai bendroje posėdį dėl Europos darnaus vystimasi fondo pokeitimuose nuomonėmis su komisija ir pasišvarės veiksmų tarnyba konsultacijų. Dabar mes svarstame pranešimo projektą, kurį pristato trys pranešėjai. Šis e, pasiūlymas yra skirtas spręsti pamatinės migracijos priežastis, stiprinti investicijas Afrikoje ir ES kaiminystėje. Mes turime sustiprinti savo reakciją į migracijos spaudimą ir mes norime užtikrinti, kad pasiektume rezultatų. DVE skirtas nu, matyti naujoviškas priemonės, kaip veikti vietoje. Jis daugiausia dėmesio skiria privataus sektoriaus vystimuisi. Mes norime užtikrinti, kad būtų užtikrinta papildoma vertė, tikra papildoma vertė ir papildytų kitas turimas ES priemonės. Taigi dabar mes lauksime pranešėjų e, pristatymo, e, kaip jie suvo keisti komisijos pasiūlymą. Ačiū. Aš nepirminkausiu pasisakymams, bet aš pirminkausiu pasisakymams, dabar pradėsime nuo trijų pranešėjų, jie puikiai padirbėjo kartu. E, buvo sakoma, kad dviems dideliems komitetams ir vienam mažam dirbti kartu sunku. Pradėsime visgi nuo ponios Maneskui present... Ačiū pirmininkė, pristatysiu pono Kukano pastabas. Jis atsiprašo, kad negalėjo ateiti į šį posėdį. Pranešėjas džiaugiasi gerų bendradarbiavimų su kitų kandidatų pranešėjais rengiant pranešimo projektą. AFET komiteto vardu jis nori pabrėžti bendrą tikslą sukurti finansinę priemonę, kuri stimuliuotų investicijas privačiame sektorioje Afrikoje ir kaiminystėje, užtikrint e, tvarų socialinį ir ekonominį vystimasis ir panakintų kai kurias migracijos priežastis. Jis pabrėžia, kad svarbiausias iššūkis yra skatinti vystimąsi privačiame sektoriuje, ypač mažiausiai išsivyščiusiose šalyse, kad pasiektume su šio tikslo mums reikia kad visi trys išorės investicijų plano ramščiai veiktų kartu. Ir sėkmės lauksime, jeigu mes teiksime savo žinias, techninę paramą ir gerinsime investicinį klimatą partnerėse šalise. DVS garantija tampa naujų finansinių šio plano komponentų, išorės investicijų plano komponentų. Mes siekime e, eiti toliau, negu turime dabar priemonių ir todėl EDVS turėtų stimuliuoti investicijas ten, kur kitos priemonės to nepadaro. Todėl svarbu gerai apibrėžti e, papildomumo principą. Ši priemonė turėtų veikti, nustatant investicijų galimybės įvairiose besivystančių šalių e, sektoriuose ir e, numatyti apribojimus rizgingoms operacijoms. Ir tam mums reikia pakankamai lankstumo, atvirumo ir veiksmingo bendradavimo su įvairiomis e, tarptautinėmis finansinėmis institucijomis, tačiau reikia ir aiškios politinės krypties. Todėl priešimo projekte mes bandome sustiprinti EDVS valdysenos struktūrą, įskaitant parlamento vaidmenį ir e, gerinti tas dalis dėl tinkamumo, atskaitomumo ši nauja priemonė bus sėkminga, jeigu jos neperkrausime įvairiais prioritetais. Reikia turėti galvoje, kad kūrėme priemonę, kurie turėtų stimuliuoti augimą privačiame sektoriuje. Ir tai prisidėtų prie socialinio ekonominio augimo besivystančiose šalise. Tai yra ambicingas, ilgalaikis e, tikslas, reikia aiškių prioritetų iš pat pradžių. Ačiū. Thank you very much. Mr. Funsulika. Dėkui. Ponas Funsulika, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. E, tikrai didelė garbė ir privilegija man buvo dirbti su kolegomis iš užsienio ir biudžeto komitetų. Džiaugiuosi mūsų bendro darbo rezultatais. E, žvelgiant iš vystamai bendradarbiavimo požiūrio taško pagrindiniai klausimai kilo dėl žmogaus socialinių teisių, mokesčių, vengimo galimybės įtraukti e, išlaidas į vystamosios paramos komiteto numatytas nuostatas. Į visą tai atsižvelgta, bet svarbiausias dalykas turėtų būti e, kova su skurdu ir e, lygybės užtikrinimas. Todėl mes galvojame, kad e, reikėtų, kad investicijos iš šio fondo visų pirma atitektų mažiausiai išsivyšiusiam šalims. Tematiškai reikėtų daugiau investuoti į tokius dalykus kaip atsinaujinanti energetika. ES delegacijos bus e, tos institucijos, kurios pirmiausia teiks informaciją apie EDVS ir svarbu, kad ta informacija pasiektų VMI. Svarbu pabrėžti bendrosios e, AKR ES parlamentinės asamblėjos vaidmenį finansinės priemonės gali būti teikiamas e, partnerių valstybių valiuta. Taip pat e, pranešimas labai aiškiai sako, kad EDVS negali paremti finansinių ar investicinių operacijų e, karinėje srityje. Negalima remti brandolinės energetikos Taip pat antrame priedė e, yra numatytos rytis, kurios gali daryti blogą įtaką aplinkai ar priver, privesti prie e, gyventojų perkelimo. Noriu padėkoti dar kartą už galimybę pasidalinti savo nuomonę su jumis ir lauksiu tolesnio darbo su šiuo labai svarbiu dokumentu. Dėkui, ponė Gardija Sabal, biudžeto komitetas. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai, nes e, šis e, labai geras pranešėjų bendradarbiavimas iš tikrųjų e, padarė viską, ką ir reikėjo padaryti. Keletą bendrų pastabų, ta pačia dvasia kurioje mes ir dirbame rengdami šį tekstą. Didelė dalimi pritarėme komisijos požiūriui, tik tai norime šiek tiek pasigilinti į smulkmenas ir papildyti kai kuriais dalykais, kurių mūsų manimų projekte pasigėdome. Reikėtų daugiau investicijų mūsų kaiminystėje, e, Afrikos e, rytuose ir pietuose, reikia daugiau stimulų tokioms investicijoms, e, tai tuo, tam gali pasitarauti, pasitarnauti garantijos, išorės investicijų planas e, susidaro iš e, trijų ramščių ir EDVS yra tik tai vien, vienas iš jų, reikėtų daugiau dėmesio skirti ir kitiems dviems ramščiams Bet ir reikėtų turbūt paminėti dokumente tą antrąjį ir trečiąjį ramstį. E, norėtume taip pat, e, kad komisija e, apibrėžtų papildomumą tikslesnė apibrėžtimi kol kas Ten e, mes siūlome įrašyti kriterijus e, tvariam e, vystimuisi ir rizikos kriterijus, kad būtų tikrai aišku, ką reiškia papildomumas. Norime taip pat daugiau smulkmenų apibrėžiant tikslus, kokia turėtų būti politika ir kurie, kokias turėtų būti priemonės tai politikai pasiekti dėl e, valdysenos ir konkrečiai dėl 8 straipsnio taip pat teikiame pakeitimų, kur kalbama apie kriterijus atrenkant e, projektus, e, kuriem, kuriems turi būti teikiama garantija. Savo pakeitime mes numatėme, kad turės būti tam tikra rezultatų lentelė, E, kuri būtų susijusi su EFSI fondu ir e, kuri turėtų padėti biudžeto komitetui atliekant vertinimą. E, toliau mes e, stengiamės e, apibriežti būtinybę užtikrinti EDVS e, finansuotų projektų skaidrumą ir e, veiksmingumą. Taigi nieko e, esminio mes nekeitėme, tiesiog stengiamės, stengiamės patobulinti tekstą ir dabar nekantrai lauksime kitų parlamento narių pasisakymų, kad tas tekstas dar labiau galėtų būti patobulintas. Dėkuoju pranešėjams. Dabar šešelniai pranešėjai iš kitų frakcijų, visur pirma žaliųjų frakcijos vardu, ponia Hautala. Dėkuoju, pirmininkė, iš tikrųjų matau, kad trijų komitetų nuomonės e, tikrai labai suartėjo per e, tas savaitės ir mėnesius jiems dirbant drauge. Ačiū už tai. Man atrodo visiškai aišku, kad e, turime į fondą žiūrėti santykyje su e, kitais dviems išorės investicijų plano ramščiais. E, daug kas pabrėžė techninės paramos svarbą, pavyzdžiui. E, ir investicinę aplinką. Taigi mums reikia tokias priemonės, kurie atitiktų mūsų vystimosi tikslus. Ir šia prasme garantijos turėtų e, suvaidinti ypač svarbu vaidmenį. Turiu komisijai keletą klausimų. Girdėjome, kad yra e, ataskaitų ruošiama apie priemonių e, tarpusavio sujungimą girdėjome, kad e, dažnai tas sujungimas nebuvo sėkmingas. Ką galėtumėte apie tai pasakyti? Antra, ar jūs pritartumėte pranešėjų pasiūlymams dėl to, kaip užtikrinti finansavimo tikrą papildomumą? Ir trečia, gal ką nors galėtumėte pasakyti, kam šis fondas būtų atviras tik Europos institucijoms ar kažkam kitam? Dėkui, e, leisime atsakyti vėliau, o dabar ponia Jatinmakį. Thanks. Dėkui. Mėly kolegos. Jau buvo e, minėta, kad klimato kaita yra viena iš svarbiausių migracijos priežasčių, bet dėja ta priežastis neišnyks ir ateityje. Ir todėl man sunku suprasti, kodėl migracija komisijos darbo tvarkėje nėra E, tinkamam lygyje, kalbant apie komisijos darbo tvarkę. E, sakysime, klimato kaita ir migracija. Jeigu kalbėsime apie Siriją, aišku, karas yra svarbiausias veiksnys, bet dar iki karo e, būtent badas Badavimas vertė žmonės keliauti iš vienos vietos į kitą. E, dabar kalbant apie pinigus, e, sunku suprasti, kodėl komisija siūlo, kad tik tai 20 procentų EDVS pinigų turėtų būti skirta kovai su klimato kaita. O Europos investicijų banko numatyta 33 procentai. Šiam tikslui aš manyčiau, kad mūsų tikslas, mūsų ambicijos turėtų būti tokias pačias - 35 procentai. Trečia problema. E, pagal pasiūlymą bus apkarpytas finansavimas iš kaiminystės politikos. Tai galbūt yra logiška, bet mes žinome, kad jau dabar tų pinigų nepakanka. Taigi, norėčiau paklausti, ar neturėtų ir negalėtų būti įmanoma tą finansavimą paimti iš kaiminystės politikos. Aš žinau, kad ji yra svarbi, bet šiuo metu kaip tik ten nieko ir nevyksta. Uh, dėl padėties Turkijoje ir galbūt ir kitur. Tai tokie buvo trys e, mano klausimai, kuriuos aš norėjau iškelti. Dėkui, ponė Liuzing. Ja, vielen Dank. Ačiū. Norėčiau komentuoti visų šito fondo aspektų. Tačiau, kai buvo rengiama AFET nuomonė dėl privataus sektoriaus vaidmens tiekiant pagalbą, tai konstatavau, kad per daug ES lėšų lieka ES, ES firmose ir ekspertų ranguose ir nepatenka į tas taip vadinamas programinės šalis. Action 8 teigia, kad 61 procentas vystamosių pagalbos lėšų sugrįžta į valstybių donorių kasą. O dabar kalbame apie garantijų fondą, ir kalbame apie vystomosio pagalbos privataus sektoriaus, privataus sektoriaus segmento stiprinimą, tačiau aš nesu tikrin, tikra, kad mes tikslo valstybėse iš tikrųjų sustiprinsime tas rytis, kurių siekiame, kadangi man labai neaiškus mechanizmas, paraiškų teikimo mechanizmas užtikrinantis, kad tos lėšos negryžtų į ES ir kad mes ne, nesivaudomėme tokiu veiklos modeliu, kuris tiesiog leistų privataus sektoriaus atstovams valstybėse donorėse gauti naudą, o nesustiprinsime privataus sektoriaus tikslo valstybėse. Man atrodo svarbu, kad pirmiausia reikėtų teikti pagalbą sav... savi pagalbai, kad ten būtų skatinami projektai vietoje, mokymo projektai, kad žmonės tose valstybėse patys galėtų veiksmingiau ūkininkauti, užsimti verslo veiklą prekybos sutartyse, prekybos sutartimis taip pat turėtume skatinti teisingą um, politiką ir neapsiriboti, ko gero, čia tik tai privataus ūkio subjektais. Punga. Arba... Merci, madame la présidente. Ačiū, ponia pirminkė. Noriu pirmiausia padėkoti ir pranešėjams už jų darbą ir pasakyti, kad dėl šio projekto aš pritariu pranešėjų nuomonėje, visgi aš pateikiau keletą pakeitimų, kad sureaguočiau keletą greitų dalykų. Pirmiausia, europinės, europinių preferencijų dėl e, paramos. Antra, dėl to, kad reikia parindų sustarimo tarp investicijų banko ir e, komisijos valdančiai fondą ir e, padedant e, vystimos valstybių narių agentūrams. Ir trečia, būtina reaguoti į tvaraus vystimos tikslus ir pagalbos teikiamos efektyvumą. Ačiū, Šarl Gerans. Ačiū, ponia pirminkė. Investicijų fondas e, toks yra puikiai idėja. Aš nežinau, kodėl anksčiau neturėjome tokios idėjos. Nekilo tokia idėja, jeigu tai veiks gerai kartu su garantijomis, jeigu investicijos duos rezultatų, mums nereikės panaudoti garantijų. Ir e, suma, kuri bus investuota, bus infetingai investuojama protingai, tai bus galima padaryti daug dalykų. Šio fondo pranašumas yra tas, kad jis leidžia apversti finansinius srautus, pas, paskatinant investicijas investuotojų, Europos investuotojų sąskaitą e, investuoti, kad tos lėšos, kurios dažnai grįžta pas mus pačius, būtų kompensuojamos e, tam tikrų būdų, kurios e, grįžtų vėl į tą šalis. Ir tokiu būdu mes e, paskatinsime investuotojus. Valstybė negali viską padaryti, komisija negali padaryti viską. Yra pinigų privačiame sektoriuje, yra pinigų ir Afrikoje. Partneris ES bus ir vietos komerciniai bankai, Europos investicijų bankas, Afrikos vystimosi bankas. Tai yra labai naudinga situacija, nes Rytų situacija ne visada yra tokia pati kaip ir Afrikoje, kaip ir pas mus. Nebūtina sakyti, kad būtinai visos Afrikos šalis turi likvidumo krizę. Yra, jos turi pinigų, turi valstybinių fondų, kuriuos galima panaudoti. Ir dėl tų visų priešių, man atrodo, visas šis pasiūlymas yra geras. Kitas dalykas - tinkamumas pagal vis, e, e BPO vystimas komiteto kriterijus. E, čia pinigai, kurie bus investuojami iš šio fondo, gali turėti, būt kilti su jais problemų, nes tas investicijos neslaikas sėkmingos. Ir tas tinkamumo kriterijai yra gana protingi. Nes e, tos lėšos bus įtrauktos į valstybių metinės sąskaitas ir tai bus atitiks pagalbos kriterijus. Nes kartais tie pinigai per, eidami prieš dus valstybių korumpuotų lyderių kišenės pripildo. Taigi visą tai reikia e, žiūrėti santykinai, todėl tinkamumas nėra e, didelė problema. Ir dar vienas pamastymas. Tai yra e, valstybės, kuriams reikia daugiausia investicijų, yra nepalankiausioje situacijoje, kad pritrauktų tas investicijas. Ir būtent čia garantijos turi suveikti. Tačiau Yra zonų, kur ir su garantijomis nieko negalėsime padaryti. E, e, čia ir e, reikia stiprios politinės lyderystės. O mano klausimas komisijai būtų toks. Ar nebūtų gera mintis parengti priemonių, paramos priemonių, pagalbinių priemonių sąrašo, kad tos investicijos duotų vaisių, ką aš turiu galvoje, sakydamas papildomas priemonės. Yra šalių, kur valdysena yra tokia, kad joks investuotojas nerizikuos ten investuoti. Ar negalima būtų dėrėti su tomis šalimis, kur yra per didelė rizika investicijams, e, panaudoti garantijų sistemą? Ar nebūtų galima padaryti kažką panašaus, ką bus buvo daromas 8-9 dešimtmetį, netgi Belgijoje, kur turėjome ypatingas investicijų zonas, kurios turėjo garantijas. Ar nebūtų galima dėl to dėrėti su paramos gavėjomis, siekiant apsaugoti tas investicijas? Tai būtų, aišku, konkretai papildoma pastanga ir tai galėtų turėti, turėti teigiamos įtakos e, atitinkamų šalių valdysenai. Taigi tiek norėjau pabrėžti. Anksčiau per įžanginius pasisakymus kolegos kalbėjo apie įvairiausius punktus, kurie yra už ES biudžeto ribų, e, kurios kyla problemų stebinti ir kontroliuoja tų lėšų panaudojimą. Tačiau jeigu užtikrinsime politinį vadovavimą e, vertą savo vardo, tai mes rizikuosime kur kas mažiau, kad tos lėšos išnyks. Ir todėl komisija tikrai turi numatyti saugiklius, kurie aiškiai pademonstruotų mūsų pasiryžimą. Aišku, ir paskutinis ponas Franzulika, Saraja Post vardu, kurie yra AFET šešėlė pranešėja. Ačiū kolega yra išvykęs į Ženevą, žmogaus teisų taryboje jisai lankosi ir negalėjo atvykti. SND vardu jisai sako, kad e, pranešimo projekte yra suformuoluoti svarbiausi aspektai. Šešėlinė pranešėja nori pasidžiaugti, kad yra daroma nuoroda į sutarties 21 straipsnį. Ir mano, kad šitas fondas padės skatinti demokratiją, teisės viršenybę ir taip pat sustiprinti tų šalių vidaus saugumą. Šitas fondas padės pakirsti neteisėtos migracijos e, priežastis, ištakas, tačiau migracija turėtų būti ne problema kaip tokia asmenys turėtų turėti teisę keltis iš vienos vietos į kitą, tačiau jie turėtų būti priversti ieškoti tą pačių gyvenimo sąlygų. Todėl šitas fondas turėtų būti priemonė skatinti vystimą, kurti e, e socialinio nes aplinkos e, prielaidas ir todėl ji mano, kad reikia įtraukti pilietinės organizacijas į šios procesus ir užtikrinti, kad jie būtų skaidrus. Taip pat jie sakė, kad pakeitimuose bus pasiūlyta kai kurių nuostatų, tačiau galvojant apie Europos investicijų banko e, lyderio vaidmenį, e, nereiškia, kad žmogaus teisų laikymosi poveikis automatiškai yra mm, viena iš finansavimo prielaidų. Komisijos tarnybos turėtų sukurti pagrindus ir metodologiją, pagal kurią bus vertinama, ar finansavimas atitinka sutarties 21 straipsnį. Tai pranešėjai mano esant svarbu pasakyti. Dabar kreipėmės į komisiją Madam Martinovo. Pane Martinova, jūs galite kalbėti dvi su pusę minutės, neilgiau, kadangi yra trys kalbėtojai ir laiko negalima suteikti daugiau. Aš kalbėsiu labai greitai, sparčiu. Aš esu Katarina Matarnava, generalinė direktorato. Parlament for Norėčiau padėkoti parlamentui už konstruktyvų dialogą, už dialogą su trimis komitetais techninio pobūdžio posėdžiuose. Mes siekėme padėti vieniems kitiems, tiesiog dėkojame jums už tai, kad jūs siūlote išplėsti šito fondo veiklą ir kitose, į kitas valstybės. Dėkojame už šitą pasiūlymą. Dėkojame jūsų pasiūlymų dėl papildomumo, dėkojame už papildančias nuostatas, mes manome, kad jos yra labai svarbios. Diskusijose su privataus sektoriaus atstovais ir kitai tomis interesuotomis šalimis mes supratome, kad šitas fondas gali daugą pakeisti Iš tikrųjų, mes e, turėjome pagalvoti apie tokį fondą anksčiau, tačiau dabar turime pasinaudoti susidariusią progą. Ir kadangi mes e, milijonus, trilijonus išleidžiame vystomai pagalbai, tai dabar turime pasistengti įtraukti privatų sektorių. Ir iš tikrųjų visas tas e, projektas turi būti gyvendamas uh, numatant ir papildomas palydimas priemonės. Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia parengti pagristus projektus, o po to jau perinant iš antrojo ramščio link trečiojo ramščio reikėtų pažvelgti plačiau į politinės priemonės, į klimato kaitos mažinimo priemonės. Taigi šitas teisės aktas yra labai svarbus vertant jį globaliu kontekstu. Grįžtant prie privataus sektoriaus, mes norėtume paprašyti, kad būtų numatoma kuo daugiau lankstumo, tinkamumo kriterijai. Žinoma, yra svarbus įtraukiant papildomus aspektus, tačiau jeigu mes norime veiksmingai taikyti naują priemonę, įtraukti privatų sektorių, tai mes turėtume suprasti, kad mes negalime numatyti per daug įvairiausių kriterijų, e, ribų ir tai gali atgrasyti privataus sektoriaus atstovus. Tas pats pasakytina apie tą siūlomą rezul, re, lentelę. In, e, jeigu mes kalbame apie finansinę priemonę, kuri yra e, koordinuojama vienos institucijos, o čia šiuo atveju mes kalbame apie labai plataus masto e, fondą ir todėl labai sunku būtų numatyti kokios lentelės daugybę skaičių. Taigi prašytume jūsų e, suprasti, kad tai gali tapti sudėtinga. Taip pat norėčiau paminėti dar porą dalykų. Kolega atsakys į kitus klausimus. Komisijos pasiūlymas buvo labai atviras dėl Europos Sąjungos um, organizacijų institucijų šalių dalyvavimo šiame projekte. Yra ir kitų tarptautinių iniciatyvų ir mes turime tuos veiksmus koordinuoti. Iš tikrųjų mes turime apjungti mūsų pastangas, ypač kai mes kalbame apie mažiausiai vystumės tas valstybės, valstybės, kurios susiduria su ypatingomis problemomis, todėl mes turime įtraukti visas galimas suinteresuotas šalis. Kitas dalykas, ar mes galime iš plėtros fondo paimti lėšų. Žinoma, mes turime pirmiausia išsiaiškinti, koks lėšų poreikis yra susijęs su galima Balkanų valstybių narystė. Thank you, Madam Chair, uh, uh Honorable Chair. DEFCO atstovas. Trys komitetai dirbo rengiant šitą pranešimą. Norėčiau padėkoti už pataisimus rekomendacijas, kurias mums suformulavome. Aš tiesiog norėjau atsakyti į klausimus dėl ataskaitų, dėl to siūlomo susijimo. Iki kovo pabaigos mes parengsime rekomendacijas. Iš tikrųjų, po septyniarių, aštuoniarių metų Dėl to susijimo diskutuodami mes dabar turime pereiti prie veiksmų. Papildomimas yra svarbiausias aspektas. Daugelis iš jūsų kalbėjo apie tai, kad reikia investuoti ten, kur investicijos yra sudėtingos, kur jų pasigendama. Būtent investicijų plano tikslas toks ir yra. Tiesiog paskatinti investicijas ten, kur e, e, e, normaliomis sąlygomis investicijos būtų sunkiai įmanomos. Todėl mes turime pabandyti ir žinoma numatyti papildomas priemonės, apie jas kalbėjo Görans. Tai yra labai svarbu ir dėl to planą mes suskirstėme į tris ramščius kadangi reikia taip pat suformuluoti ir diplomatinį, ir politinį ramstį, kadangi reikia vykdyti politinį dialogą su vyriausybėmis, kalbėti ne tik tai su verslo atstovais, gerinti verslo aplinką, tačiau reikia kalbėti ir apie teisingumą, apie demokratiją. Ir šis politinis dialogas šitie politiniai dialogo aspektai yra lygiai tokie pat svarbus kaip ir finansiniai aspektai. Iš tikrųjų, komisija mano, kad reikia trijų aspektų - politinio, e, taip pat e, ekonominio aspekto ir finansavimo aspekto. Taigi reikia tuos aspektus susijęti tarpusavyje ir paieškoti tinkamiausio sprendimo. Pavyzdžiui, numatant tam tikras tikslinės arba specifinės investicinės zonas, negalima surasti kokio nors auksinio sprendimo visoms valstybėms, tačiau reikėtų siekti dialogo su tomis valstybėmis, kuriuose mes norime investuoti. Iš tikrųjų, šitas investicijų planas turėtų reikšti, kad yra atsižvelgiama ir į mūtų politinės nuostatas, kadangi mes siekiame investuoti sudėtingose valstybėse ir visos ES institucijos, ES investicijų bankas, visos interesuotos šalys ir struktūros turėtų veikti iš vien ir ten, kur uh, negalime pasiekti investicijomis tam tikrų valstybių, mes turėtume kreiptis į mūsų partnerius. Ir kuo daugiau partnerių, tuo galima tikėtis geresnio rezultato. Iberto Čiajano. Thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, komisijos kolegos jau ko gero viską pasakė, gal tik tai noriu akcentuoti du dalykus. Visų pirma, e, labai remiame daugumą iš pakeitimų ir pritarėme pastaboms išsakytoms šiandien, kad e, ši priemonė turi būti visų pirma taikoma mažiausiai išsivyšiusiams šalims. E, eina kalba apie vadinamosios investicijų langus, kad investicijos iš tikrųjų patektų ten, kur negali patekti, taikant kitas priemonės. Neturime taip pat pernelyg griežtai apibriežti sąlygų, tačiau, žinoma, suformuluoti e, e tikslai turi atsispindėti apibrėžiant tuos investavimo langus. Kitas dalykas, pritarėme jūsų pasiūlymams sustiprinti tekstą apie atsakingą investiciją atsakingą investicinį elgesį, žmogaus teisių rėmimą ir laikymasi tarptautinių konvencijų, nes eina kalba apie tvaraus vystimosi skatinimą ir e, vystimosi skatinimą apskritai tai turi apimti taip pat ir socialinės politikos rytį. Ir žinoma, labai svarbu pabrėžti šios priemonės politinį valdymą. Tai atliks ES delegacijos ir kitos institucijos. Toliau buvo kalbama apie riziką, kad ištekliai nepatenka į naudos gavėjų valstybės, o pasilieka Europoje. Iš tikrųjų, tokio tikslo nėra keliama, tačiau turime matyti taip pat ir ekonominės diplomatijos elementą šioje priemonėje, kai e, galime sukurti galimybės tvariems projektams besivystančiose šalise, bet taip pat ir užtikrinti galimybės aukti, kurti darbo vietas mūsų pačių įmonėms. Dėkoju. Noriu e, kolegoms priminti, kad pakeitimus galima teikti iki kovo 24. E, noriu vieną pastabą pateikti. Noriu pasakyti, kad e, vystimasis gali padėti spręsti problemą su migracijos šaltiniais, tačiau noriu priminti, kad komisija ir taryba galėtų globaliai suformuluoti, koks yra politinis siekius, kuriam turėtų būti taikoma ši priemonė, kadangi turime įvairių priemonių. Buvo kalbėta šįryt biudžeto komitete. Apie tai visą tai yra įdomu, tačiau mūsų e, piliečiams tai gali būti nelabai nebūtinai suprantame. E, europiečiai nori suprasti, kad ES patikė konkrečius atsakus į jų, jiems rūpimus e, dalykus ir e, dėl migracijos rautų ir pabėgėlių ir taip toliau. Visi šie pasiūlymai puikus, tačiau jeigu e, nebus jokio indėlio į garantijų fondą, tai, tai ne, to nepakaks. Būtų gaila, jeigu ES be tokios globalios vizijos siūlytų vieną priemonių. Ir e, tai gal, to galbūt gal nepakakti padėti toms šalims, kurios siekia mūsų paramos. Ačiū, kolegos, galima baigti šį posėdį. Ačiū, pirinkė, dėkuoju vertėjams už darbą papildomas 10 minučių.